Europos parlamento nariams nebuvo leista teikti pakeitimus ir e, buvo e, pateikti protestai prieš šį žingsnį, į juos dar iki šios dienos nebuvo jokios reakcijos, nepaisant to, kad teisės taryba teigia, jog turi būti leidžiama teikti pakeitimų pasiūlymus. Europos parlamento nariai e, paprašė oficialios teisės tarnybos nuomonės ir AFKO komiteto, tačiau taip pat nebuvo leista to padaryti, bet to buvo pateikti pakeitimų pasiūlymai ir juos jie buvo nepriimti. Aš manau, kad ši procedūra susijusi su Estrelos pranešimu škai prieštarauja mūsų darbo tvarkos taisyklėms ir e, šią mano nuomonę patvirtina Teisės tarnybos nuomonę. Noriu pareikšti griežtą protestą prieš e, tokį elgesį, ypač atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas yra labai opus. Šimtai piliečių protestuoja dėl šio pranešimo už parlamento sienų ir e, jo labiau, kad dabar buvo pradėta rinkti piliečių parašus po atitinkamą piliečių iniciatyvą. Taigi aš e, noriu oficialiai pareikšti griežtą protestą prieš tokią parlamento darbo tvarkos e, procedūrą. Pirmininkas, ačiū, gavau šiandien laišką, kurį pasirašė dešimt kolegų, tačiau šį laišką jau buvo atsakyta. E, todėl tie priekaištai dėl nereagavimo turėtų būti skirti ne mano kažkam e, kitam. Taip pat noriu pasakyti, kad pirmininkų suiga svarstė taip pat ir su turniu susijusius dalykus ir parlamento pirmininkų suiga vienbalsiai nusprendė šį klausimą palikti rytojus darbo atvarkę. Ar dar kas nors turėtų pastabų dėl darbo atvarkės šios dienos? Ne, tuomet patvirtiname mūsų parlamentinės sesijos, parlamentinės savaitės darbo atvarkę. Dabar pradėkime diskusijas dėl bendro žuvininkystės politikos. Pirmiausiai svarstysime rekomendaciją antram svarstymui. Ponios Rodos rekomendacijų ir žodžius teiksime.